29 prieš balsavo. 25 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devini buvo už, devini prieš. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. patvirtintas, 17 balsavus už vienam susilaikius. 27 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 9 už 9 prieš. Ekon trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta E, balsavus 10 prieš, 8 už, ekon 4, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, atmesta 10 prieš 8. Ketvirtasis pakeitimas, balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta 17 balsų už vieną susilaikę. Penktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 17 už vieną susilaikė. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 18 balsavus už. Pakeitimas žodžių numeris 3. Balsuojame. Balsavimas baigtas. patvirtinta 18 už. Septintasis pakeitimas atkrenta. Toliau pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 16 balsavus už dviem prieš. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. atmesta balsams pasiskirčius po lygiai. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Iškilo techninė problema dėl trečio, bals, dėl trečio pakeitimo dar kartą balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 17 balsavo už. Ketvirtasis žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 18 balsavus už. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta 17 balsavus už vienam susilaikius. Labai gerai, linkiu Jums geros likusios dienos, o kitą kartą susitiksime Briuselėje 3 val. kovo 22 dieną. Eh, allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.